atverti kelią demokratinėms jėgoms. Jūs, gerbiamas komisarė, kol kas dar kalbėjote taip, kad nereiktų pernelyg nerimauti. Ačiū. Dabar neprisijungusiųjų kolegų vardu kalbės kolega Melce. Dėkoju, pirmininkė. Žinome, kad Ukraina yra viena didžiausių ES